Uh, good afternoon, colleagues, and thank you for the affect. Labadiena, kolegos. Noriu pasisveikinti su vystimosi komiteto nariais, kartu ir užsienio reikalų komiteto nariais, keičiantis nuomonėmis dėl šio labai svarbus klausimo priverstinio perkelimo Užsienio reikalų ir vystimosi komitetas rengia bendrą pranešimą dėl ES išorės veiksmų svarbos, e, sprendžiant e, migrantų pabėgėlių judumo problemas. E, ir šią temą mes skirime labai daug dėmesio, skir, siekdami rasti humaniškų būdų užtikrinant žmonių teisės į prieglopsti užtikrint pabėgėlių teisės e, bei atinkamus e, pajėgumus priimti atvykstančius asmenys ir už, siekiant užtikrinti, kad e, tai perkelti asmenys būtų tinkamai priimami ir sutinkami. Jungtinės tautos rugsėjo 19 dieną svarstys šios klausimus ir Mūsų pranešime bus minimi plataus spektro aspektai. Vienas iš jų yra priverstinis perkelimas. Komisija yra paskelbusi komunikatą balandžio mėnesį e, šią temą, e, ją patvirtino ministrų taryba. Turime tris e, pranešėjus Ponas Debruje, ECO generalinio direktorato atstovas, taip pat Tartautinės migrantų organizacijos atstovas ponas Ambrozė ir ponė Haut, Danijos e, pabėgėlių tarybos atstovė. Pradėsime nuo pono Debruje, e, paprašydami, kad jis pristatytų komisijos požiūrį. Aš atsiprašau iš anksto, nes po 15 minučių turėsiu išvykti, kadangi turiu kitų įsipareigojimų. Mes pradėjome šį klausimą svarstyti vėliau. Labai ačiū pirmininkė. Aš suprantu, kad mes atsiliekame nuo tvarkarašio, taigi pasistengsiu apriboti savo pranešimą. Šis komunikatas jau buvo paskelbtas prieš kurį laiką ir jį patvirtino ministrų taryba, kaip jūs minėjote, taigi tikiuosi, kad e, Pagrindinės jo nuostatos jau yra žinomos, taigi galėsime daugiau laiko skirti diskusijai. Aš e, komunikato išsamei nepristatinėsiu. Tai yra e, platesnio masto dėlionės sudėdamoji dalis, yra grindžiama atitinkamų veiksmų planu, taip pat atitinka 2000, iki 2030 tvaraus vystimosi darbo tvarka ir atitinka ES prisimtų įsipareigojimus, prisimtų įsipareigojimus e, pasaulio viršūnė susitikime. Artimiausiu metu vyks du susitikimai New York'e šią e, temą Junktinių tautų generalinės asamblėjos kontekste, kuri vyks rugsėjo mėnesį tie susitikimai bus organizuojami. Kodėl šis komunikatas dabar buvo paviešintas, norėčiau visiems priminti, kad pasaulyje yra 65 milijonai priverstai perkeltų asmenų, tai yra didžiausias skaičius per visą istoriją. Tarp šių 65 milijonų Daugiausiai iš jų yra Sirijos, Afganistano, Somalio, Sudano ir Pietų Sudano. Taip pat e, Sirija, Kolumbija ir Sudane daugiausiai yra viduje perkeltų asmenų. Ir e, tie perkelti asmenys e, jau tokį statusą turi ilgiau nei penkerius metus. Taigi pabėgėliai ir šalies viduje privestinai perkeltis asmenys yra labiausiai pažeidžiami. Norėtume įgyvendinti tokią politinę darbo atvarkę, kuri būtų taikoma abiems pabėgėlių arba perkeltų asmenų grupėms. Daugiausiai tokių asmenų yra šiaip pažeidžiamose šalise ar regionuose. Mano kolega dažnai kartoja, kad ten krizė vyksta, e, viena pasibaigia, kita prasideda, pavyzdžiui, Sahelio regione kylančias krizės e, atspindi labai sudėtingą tų valstybių padėtį. Mes todėl stengiamės daugiausiai dėmesio skirti šių asmenų grupių pažeidžiamumo aspektams. E, manau, kad mano kolega e, papasakos daugiau apie tai, e, kuo skiriasi migrantai ir pabėgėliai atskiriuose regionuose, tačiau mes labai ypatingai didelio šių dviejų grupių vienos nuo kitos ypatingai neskiriama, nes ir viena ir kitai priklausantis asmenys patiria didelių sunkumų. Aš ilgą laiką dirbau įvairiose pasaulio regionuose, Latino Amerikoje, Azijoje, Afrikoje ir e, Perkeltos menų problemos tikrai nėra naujos. Prie mūsų komunikato yra parengtas priedas, darbinis dokumentas, kurio nuostatose yra teikiami pasiūlymai, pagal kurios reikia atsižvelgti į tas specifinės situacijas. Pirmiausia, būtina užtikrinti humanitarnės pagalbos teikimą E, tačiau dabartinėje situacijoje ir humanitarnės pagalbos tikimo apimtis pasiekė savo ribas ir todėl buvo pasiūlyta susijęti vystamai pagalbą ir humanitarnę pagalbą. Tačiau šiame susijėmime mes galime išvelgti ir tam tikrus spastus ir galite įsitikinti patys lankydamėsi pabėgėlių stovyklose, kuomet e, kalbama apie žmogiškojo orumo išsaugojimą, tai žmogiškojo orumo tie žmonės gyventys stovyklose praranda, nes tam tikrų metų jie tampa visiškai priklausomi nuo teikiamos pagalbos. Jau dabar e, Sirijos pabėgėliai, kurie gyvena pabėgėlių stovyklose Graikijoje, visą dieną tik tai laukia, kol jiems bus e, skirtas maisto davinys ir tai tikrai nėra humaniškas elgesys su pabėgėliais. Taigi e, NATO, tai yra Junktinių tautų generalinis sekretorius apie tai ir kalba, būtent savo pranešime. Būtent dėl šios priežasties manome, kad dabar mažiau empiriškai nei iki šiol turėtume imtis priemonių, padarydami atitinkamas e, išvadas iš e, mūsų taikomų priemonių, kurios buvo sėkmingesnės ar mažiau sėkmingos priklausomai nuo situacijos. Taigi, ką mes siūlome? siūlome sutelkti išteklius, politinius, humanitarnės pagalbos, vystamosios pagalbos išteklius tam, kad galėtume šioje situacijoje užtikrinti galimybę pabėgėliams e, perkeltiems asmenims padėti patiems savo, kaip įmanoma daugiau ir taip pat prisidėti prie jų, juos priimančių bendruomenių raidos ir vystimosi tam, kad būtų galima išvengti e, kylančios įtampos tarp jų ir vietos gyventojų. Pavyzdžiui, kalbant apie Somalio pabėgėlius e, kitose šalise, kuriuose jie gyvena ilgiau nei 20 metų. Ir panašiai situacija, jie jau prisideda prie juos priimančių bendruomenių vystimosi užtikrinimo. Mes Tačiau e, pastebime, kad tam tikrų metų, praėjus tam tikram laikui po e, perkeltų asmenų atvykimo į e, juos priimančias šalis padidėja įtampa tarp jų ir vietinių gyventojų. Ir Todėl vyriausybės tam tikrų metų priima tam tikrus sprendimus, susiekiant išspręsti uh, kilusias e, problemas. Taigi mes tačiau e, tokiu būdu e, problemos sprendimas iš esmės tik tai yra nukeliamas vėlesniam laikui. Mes turėtume išvengti tokio pobūdžio situacijų. Kaip tą galima padaryti? Jau turime kelias mintis, kaip to pasiekti. Pavyzdžiui, regioninė saugumo programa buvo reformuota, dabar ji tapo regioninės saugumo ir vystimosi programa. Viena yra skirta Afrikos kyšuliui, kita Magrebo Mašriko regionams ir mes dabar rengiame bendrą humanitarnės pagalbos ir vystimosi sistemą kartu su savo kolegomis komisijoje tam, kad uh, būtų galima pagerinti perkeltos jų padėtį patikos fondai. Parlamentui kyla daug klausimų dėl šios naujos priemonės ir aš tikrai nenorėčiau viską suplakti čia į vieną krūvą. Tačiau mes bandome dabartinį situaciją pasitelkti įvairius mūsų turimus svertus Taip pat išmokas e, pinigais <clears throat> yra viena iš naujų priemonių, nors ne, ne visuomet yra lengva tą padaryti, kadangi perkeltų, asme, e, perkeltų asmenų šeimos dažnai netgi nežino, kaip elgtis su tais pinigais, e, kurių formą jie gauna paramą, tačiau yra įvairių atvejų netgi anegdotinio pobūdžio, tačiau tikrai mes išvelgėme didžiulį skirtumą tarp asmenų, kurie kiekvieną dieną stovi eilėje laukdami maisto davinio ir tarp tų, kurie gauna finansinę paramą ir sugeba nusipirkti už ją maisto. Tai padeda jiems užmėgsti geresnius socialinius ryšius ne tik tarpusavį, tačiau taip pat ir su kaiminis. Taigi šiame komunikate ir siekiama to naujo požiūrio į perkeltų asmenų apsaugą. Mes, aišku, siekiame tvaraus šios problemos sprendimo, tačiau tie 5 milijonai eurų, kuriuos aš anksčiau minėjau, turėtų būti e, skiriami tiek pabėgėlių perkelimui, tiek ir jų kitų problemų sprendimui, turint omenyje, kad vis tik šios lėšos nėra pakankamos. Taigi, tiek būtų mano minčių, ponai pirmininkai, ir per, dabar perdosiu žodį kolegoms, ekspertams, tarpininkams, kurie jums pristatys galbūt kitą požiūrį į šią situaciją arba galbūt panašų vertinimą. Mes esame dėkingi už galimybę dalyvauti diskusiją su jūsų komiteto nariais. Kaip minėjau e, savo pasisakymo pradžioje, dabar yra rengiama visiškai nauja darbo tvarkė, kurios kontrai jau formuojasi ir aš tikiuosi, kad e, kad galbūt e, rugsėjo mėnesį jungtinių tautų kontekste New York'e vyks pasaulio humanitarinis viršūnės susitikimas ir patvirtins naują darbo atvarkę. Taip jau ilgą laiką buvo prašoma geriau susijęti humanitarinę ir vystomąją pagalbą ir manau, kad jūs dabar kaip tik apie tai kalbėjote. Dabar suteiksiu žodį ponui Panceri, e, užsienio reikalų komiteto vicepirmininkui. Jis toliau pirmininkaus, bet prieš tai dar suteiksiu žodį e, Tarptautinės migracijos organizacijos generaliniam direktoriui. Pono Ambrozi, ne, iš tikrųjų nesu generalinis direktorius, esu tik regioninis direktorius. Galbūt ateityje tapsiu generaliniu direktoriumi. Ačiū. Ačiū už galimybę atvykti čia ir dalyvauti šioje diskusijoje, kuri vyksta tokiu klausimu, kuris yra labai svarbus ir mums kelia didelį susirūpinimą ir verčia mus bendradarbiauti su įvairiais partneriais ir komisija ir kitomis e, tarptautinėmis organizacijomis bei ES institucijomis. Na, norėčiau hmm, pradėti nuo pirmo ir paskutinio dalyko, kurį, kalbėjo, kurį minėjo prieš mane kalbėjęs e, pranešėjas, tai yra e, susijęti humanitarinę ir vystomąją pagalbą kilus migrantų ir pabėgėlių kriziai. Aš manau, kad vienas dalykas, kuris yra teigiamas, pasireiškia teigiamai padidėjus migrantų srautams Europoje, yra tai, kad mes susidurėme ne su kažkokia pavienė situacija, tai yra sisteminė, struktūrinė problema, kuri reikalauja sisteminio ir struktūrinio požiūrio o ne tik reagavimo į krizę. Ir aš manau, kad tai, tas komunikatas, kurį pristatė Lui, turi būti vertinamas kelių kitų dokumentų ir politikos krypčių kontekste. Tai yra tų komunikatų ir dokumentų, kuriuos per pastarosius mėnesius parengė komisija ir kurie yra susijęs su uh, E, migracijos, asmenų perkelimo ir pabėgėlių klausimų išorniais aspektais. Čia turiu galvoje ir pas, naujausią komunikatą, kuris pasirodė berods birželio 7 dieną ir kuriame kalbama apie e, bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, sprendžiant migracijos klausimus. Matome, kad dabar ES institucijos, valstybės narės ir apskritai tarptautinė bendryje deda vis daugiau pastangų, kad e, kovotų su pagrindinėmis priežastimis, kurios lemia migraciją. Tai yra esminis e, bet kurio atsako elementas, to atsako, kurio mes imamės siekdami pagerinti valdymą, ne tik krizės valdymą, bet ir žmonių judėjimo valdymą. Ir turime atsižvelgti į priežastis, dėl kurių asmenys persikelia. Uh, Ir pastaruosius dviejus metus Europoje ir ne tik Europoje mes e, stebime įvairias atvykstančių asmenų kategorijas. Žinoma, turime vadinamųjų klasikinių pabėgėlių, kurie atvyksta iš konflikto zonų, kurie bėga nuo tam tikrų aplinkybių, kuriems reikia apsaugos. Mes taip pat turime ir priekybo žmonėmis aukas, turime e, įvairių kategorijų pabėgėlius, pažeidžiamas grupės, bet yra ir migrantų, kurie ieško geresnio gyvenimo, geresnio darbo, geresnio švietimo. Taigi turime mišrų žmonių srautą, kuris atvyksta į Europą. Daug e, žmonių keliauja ne tik į Europą, bet ir kitur. Ir dėl to mes ir džiaugiamės, kad visų pirma yra Dabar galvojama apie pažeidžiamus asmenis gilinamasi į tą pažeidžiamumą, užuot paprastai skirščius atvykstančius asmenys į tam tikras kategorijas. Gali būti, kad žmogus bėga ne nuo karo, bet vis tiek yra labai pažeidžiamas ir dėl to nusipelno ypatingo dėmesio, galbūt netgi didesnio dėmesio negu kitų kategorijų atvykstantis asmenys. Labai svarbu kad mes atsižvelgtume į asmens pažeidžiamumo lygį, rengdami savo atsaką. Dar porą žodžių apie kitus aspektus, e, kurie buvo minimi ankstesnėme pasisakyme. Manau, kad labai svarbu turėti galvoje, kad krizė, su kuria susidurėme, tai yra pabėgėlių krizė ir perkeltų asmenų krizė kai kuriuose pasaulio dalise, yra ilgalaikė. Ir kai kalbame apie ilgalaikę krizę, tai turime galvoje tokią krizę, kuri trunka 20 metų ir daugiau. 20 metų tai jau yra pora kartų. Ir tai, kaip mes reaguojame į užsitęsusią krizę, turės didelį poveikį konkrečios šalies būsimai kartai, kad ta būsima karta galėtų atlikti prasmingą vaidmenį savo šalies ateityje, kad ir kokia ateitis ta būtų, ten, kad ir kokia tai būtų ateitis. Pavyzdžiui, Somalija Pabėgėlių krizė tęsiasi nuo 92 metų, jeigu neklystų. Tai yra 24 metus. Tiek metų yra mano dukrai. Tai reiškia, kad yra žmonių, kurie gimė tomis sąlygomis ir gyveno tomis sąlygomis visą savo gyvenimą. Tai yra tikrai didelė našta, kurią mes užkrauname konkrečios tautybės pabėgėlių jaunajai kartai. Čia turiu galvoje tų žmonių gebėjimą e, konstruktyviai prisidėti prie savo ir savo šalies gyvenimo. Ir tai, kad krizės labai užsitęsė, jau nebėra išimtis. Ir manau, kad tai yra aiškus ženklas, rodantis, kad humanitarinis atsakas turėtų būti iš pat pradžių kitoks. Mes turime iš pat, nuo pat pradžių sugebėti žvelg, išvelgti ilgalaikės problemas. Į jas reikia atsižvelgti organizuojant atsaką pasitelkiant visas priemonės, kurias turime, tai yra humanitarinė pagalba, tam tikras atsparumą užtikrinančias priemonės, e, reikia galvoti ir apie kitas priemonės, pavyzdžiui, švietimas man iš karto ateina į galvą, bet tai nėra vienintelė priemonė. Ir vėlgi, kadangi krizės, su kuriamis susidurėme, yra labai ilgalaikės, mes turime užtikrinti, kad į tokią situaciją nežvelgtume kaip į tam tikrą stovėjimo aikštelę mūsų programai. Neturime galvoti, kad tos asmenys, kurie atvyksta į pabėgėlių stovyklas, mes tiesiog e, priparkuosime stovykloje ir jie lauks, kol situacija pagerės ir jie galės grįžti namo. Taip negalime daryti, nes e, sudėtinga situacija gali labai smarkiai užsitęsti. Ir taip Todėl labai svarbu, kad be humanitarnės pagalbos iš karto būtų pasitelkiama ir vistomoji pagalba, kad mes iš pat pradžių siektume stabilizuoti padėti tose šalise, iš kurių atvyksta daug žmonių. Taip pat turime stengtis išvengti socialinės įtampos, kuri savo ruoštų gali sukelti dar daugiau problemų, kurias veikti teks tarptautiniai bendryjai. Čia turiu galvoje antrinį judėjimą, tolesnį persikėlimą taip pat sąlygų blogėjimą įvairiose stovyklose visame pasaulyje. Apie tai kalbu todėl, kad manau, jog šiame komunikate minimos pastangos, taip pat ir įvairūs kiti komunikatai ir kita ES politika susijusi su migracijos, judumo, didelių žmonių judėjimo išorės aspektu yra labai sveikintini dalykai. Mes žinoma tikimės, kad ir toliau bus ne tik rengiamos tinkamos priemonės, politika ir atsakas reaguojant į situaciją, bet kad ir padidės gebėjimai įgyvendinti tai, kas jau yra patvirtinta, dėl ko jau yra nuspręsta. Ir manau, kad mūsų apmąstymai su šiuo komunikatu neturėtų baigtis. Jie turi būti tesiami, nes, kaip jau sakiau, susidūrėme ne tik su struktūrinėmis problemomis, bet su problemomis, kurios labai greitai keičiasi. Todėl ir mes turėtume sugebėti tokiu pačiu dideliu greičiu renkti sprendimus ir reaguoti. Taigi tiek būtų mano pastabų šią temą. Esu pasirengęs atsakyti į klausimus ir dalyvauti vyksiančioje diskusijoje. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Halt, kuri atstovauja danišką organizaciją. Ačiū. Dėkoju už galimybę pasisakyti Danijos pabėgėlių tarybos vardu. Minėsiu tris dalykus. E, e, vienas iš jų bus susijęs su pasauliniu humanitariniu viršūnių sutikimu, kitas susijęs su asmenų perkelimu ir migracija. E, ir trečias dalykas bus susijęs su iš ankstiniu planavimu e, po konfliktinėje e, situacijoje. Ir aš turiu pripažinti, kad pakartosiu daug, ką, ką jau minėjo prieš mane kalbėję asmenys, e, pamatysite, kad mes tais klausimais sutarėme. Dabar norėčiau grįžti prie pasaulinio humanitarnio viršūnių sustikimo. Vienas iš teigiamų rezultatų, kuris buvo pasiektas to sustikimo metu, e, buvo pripažinimas, kad dabartinės humanitarinės krizės užsitęsia ir tai reiškia, kad reikalingas ilgalaikis atsakas ir ilgalaikis finansavimas. Jau buvo minėta, kad asmenų perkelimas trunka E, maždaug 20 metų, tai reiškia, kad mes turėtume reikti ilgalaikius planus. Reikia tvarių sprendimų kilmės šalise, o tai reiškia, kad reikės daug daugiau pastangų siūlant politinius sprendimus, kaip sureguliuoti. Suregu, e, užsitęsusius konfliktus. Jūs taip pat jau šiek tiek užsiminėte, kad humanitarinė pagalba negali pakeisti politinių sprendimų. Jeigu nebus didesnių investicijų politinių lygių, tai priverstinai perkeltų asmenų skaičius tik didės. Taigi ES čia tenka labai svarbus vaidmuo. Antras dalykas susijęs su tuo pripažinimu yra tas, kad ilgalaikis perkelimas rodo, kad reikia e, panaikinti atotrukį tarp humanitarinės ir vystomosios pagalbos. Reikia taip pat šviesti perkeltus asmenys, reikia e, remti bendruomenės. Trečias elementas, kurį jau minėjo e, ponė pirmininkė, kuri jau dabar išėjo, yra štai koks. Jau keletą dešimtmečių humanitarinės pagalbos teikėjai turi E, planuoti pagalbą, bet manau, kad dabar, pripažinus, kad asmenų perkelimas trunka ilgai, reikia e, planuoti vystomąją pagalbą. Labai svarbu prit, tinkamai pritaikyti vystimo strategijas, kad būtų atsižvelgta į perkeltus asmenis. Ir Šiandieninis posėdis, kurį organizuoja Užsienio reikalų komitetas, yra vienas iš daugelio požymių, kad vis labiau yra pripažįstama ir suprantama e, bei yra didesnis pasirengimas dalyvauti dialoge. Keletą žodžių apie mišrę migraciją. Mišri migracija reiškia didelio masto asmenų judėjimą ir tie asmenys juda dėl įvairių, persikelia dėl įvairių priežasčių. Kai kuriems reikia tarptautinės apsaugos, kiti ieško geresnio gyvenimo galimybių. Migrantai nėra vientisa, homogeniška grupuotė. Ne, ne visiems jiems reikia e, tarptautinės apsaugos ir prieglopščio, tačiau visi tie žmonės yra žmonės, taigi jiems reikia humanitarnės pagalbos. E, pas, mes norėtume išreikšti nuogastavimų dėl pastarojo metų iniciatyvų, kurios skirtos reguliuoti migrantų srautus. Mūsų nuomonė, tos iniciatyvos yra trumparegiškos. Galbūt uh, E, tos iniciatyvos padės sumažinti į Europą atvykstančių asmenų skaičių, tačiau jos nesumažins skaičiaus asmenų, kuriems reikia apsaugos ir nesumažins asmenų judėjimo. Judėjimas nesustoja, tiesiog judėjimas persikelia kitur. Žmonės ras kitų maršrutų tam, kad pasiektų savo kelionės tikslą. E, mūsų taryba džiaugiasi Bankimūno e, iniciatyvą sudaryti pasaulinį susitarimą dėl migracijos. Reikia pasaulinio susitarimo dėl migracijos, e, kuris padėtų sukurti dvišalius ir daugiašalius bendradarbiavimo mechanizmus ir kurio būtų atsižvelgiama į kilmės, tranzito ir paskirties šalių atsakomybę. Reikia tokio susitarimo, kuris suteiktų daugiau galimybių saugiai ir tvarkingai migracijai, e, kur, kuris integruos migrantus ir kuris e, užtikrins reikiamą humanitarnį atsaką, kuris užtikrins, kad migrantų uh, kuri netitinka nacionalinių ir tarptautinių standartų gražinimas vyktų saugiai, oriai ir gerbent žmogaus teisės, taip pat pirmenybę teikiant savanoriškam grįžimui. Reikia tokio susitarimo, kuris, kuriame būtų pripažintas ir pabėgėlių ir migrantų teigiamas indėlis į ekonomikos augimą ir jų indėlis į labai reikalingas indėlis į įvairių pasaulio šalių darbo jėgos struktūrą. Mums reikia koordinuoto bendradarbiavimo, reikėtų vengti pavienių iniciatyvų ir nukreipti pastangas ten, kur labai reikia pagalbos. ES gali atlikti svarbų vaidmenį, užtikrindama, kad su visais migrantais būtų elgiamasi oriai ir pagal traptautinės teisės reikalavimus. Ir ES turi likusiam pasauliu parodyti, kad yra pasirengusi prisimti atsakomybę už pabėgėlius ir paisyti aukščiausių standartų. Mišri migracija turi būti valdoma, o ne kontroliuojama, kadangi e, turime labai nedaug ir netikslių duomenų apie migraciją, tai vadovaujamasi tam tikromis emocijomis ir kažkokiamis istorijomis. Mm, reikia sprendimų, kurie padėtų mm, įveikti ilgalaikę migraciją ir kad būtų užkirstas kelias antriniam judėjimui. Taigi reikia proceso, kuris padėtų rinkti ir analizuoti duomenis apie migraciją, kad turėtume tvirtų įrodymų, kuriais galėtume grįsti savo atsaką. Kartu su e, Tarptautinė migracijos organizacija mūsų taryba įsteigė sekretoriatą, kuris dirba su Afrika ir, ir Jemenu. Ir Mes taip pat gilinamės į tai, kas vyksta Centrinėje Afrikoje ir Centrinėje ir Vakarų Azijoje. Keletą žodžių apie planavimą po konfliktų ir po asmenų perkelimo. E, žvelgdami į ankstesnę patirtį, į ankstesnius konfliktus, galime pasakyti, jog supratome labai svarbų dalyką, kad labai svarbu iš anksto jau dabar pradėti planuoti ilgalaikius sprendimus, numatyti ilgalaikius sprendimus tokiom šalims kaip Sirija. Ir nors humanitarinės organizacijos e, gauna daugybę humanitarnės pagalbos prašymų, jeigu dabar jau pradėtume planuoti būsimus scenarius ir ieškoti tvarių sprendimų, tai tikrai labai daug ką pakeistų. Tuose regionuose, kur yra daug perkeltų asmenų ir kur perkelti asmenys nesulaukia ypatingo politikų dėmesio, e, netinkamai netinkami sprendimai gali pakengti ir nacionaliniam saugumui. Ir dabar aš perėsiu prie tos pačios, paminėsiu tą pačią situaciją, kokią minėjo Žanlui, e, skubiai suplanuotas humanitarnis atsakas des, gali destabilizuoti padėtį. Ir čia kaip pavyzdį galiu pateikti Somalį. Jeigu nebus rasti tvarų sprendimai, jeigu žmonės bus tiesiog gražinti į Somalį, jie vėl iš ten išvyks. Ir Danijos pabėgėlių taryba siūlo sukurti e, tvarių sprendimų platformą, kad būtų pradėti planuoti veiksmai Sirijoje ir mes keliame štai kokius tikslus. Mes turime pradėti planuoti būsimus gražinimus. Mm, remiantis atitinkamais dokumentais turime galvoti apie asmenų turtą. Taip pat reikia parengti analizę, kuri padėtų mums suprasti, kaip keisti, kaip politinio žemėlapio keitimas Sirijoje veikia grįžtančius asmenis. Reikėtų vengti e, susiskaidimo pagal politinės ir mm, religinės, e, religinius įsitikinimus. Reikia suprasti, kad daugelis pabėgėlių nebegalės grįžti ten, iš kur yra kilę. Reikia e, parengti sprendimų struktūrą, kuri būtų grindžiama įrodymais ir padėtų atlikti iš ankstinį planavimą. Reikia tokių sprendimų, kurie būtų palankus sirams ateityje. Ir labai svarbu įtraukti Sirijos pilietinę visuomenę, įtraukti Sirijos piliečius į dialogą, kad būtų galima nuspręsti, kuriems sprendimams teikti pirmenybę. Šie, šie ši iniciatyva yra grindžiama kita iniciatyva, kurios buvo imtasi Afrikos kišulyje. Mes turime ten regioninį sekretoriatą, kuris dirba jau dviejus metus. Apibendrindama, e, turiu pasakyti, kad mes džiaugiamės, jog labiau suprantama, jog reikia pakoreguoti e, vystimo priemonės, kad būtų galima reaguoti į ilgalaikį asmenų perkelimą. Antra, mes norėtume, kad būtų sudarytas pasaulinis susitarimas E, kurio būtų parodyta pasaulinė lyderystė. Trečia, mes skatiname imtis daugiau pastangų, kad būtų sustiprintas duomenų rinkimas ir informacijos valdymas, kad būtų e, rengiamos įrodymais grindžiamos e, ataskaitos apie pabėgėlius ir perkeltus asmenis. Ir galiausiai planavimas iš ankstinis planavimas konflikto paveiktose šalise turėtų prasidėti jau dabar, siekiant rasti politinių sprendimų. Ačiū. Grazie, grazie, ringraziamento sentito a tutti. Ačiū, lab, labai ačiū. Už tai, kad išklausėte mūsų ekspertų, dabar turime šiek tiek laiko diskusijoms iki pusės septynių. Pradėsime nuo pranešėjų. Valencijano pradės pirmojo. Elena, prašau. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ir trims mūsų ekspertams. Kalbant apie tuos principus, kurie buvo pristatyti ir projektus, aš manau, kad jie tikrai yra labai puikūs. Aš manau, kad mes turime parengti pranešimą kur būtų atspindėta reali situacija. Ir ekspertai tikrai labai gerai apibendrino tai, kad vystoma bendradarbiavimo politika, humanitarinė veikla negali keisti politikos veiksmų. Pranešime mes turime kalbėti būtent apie politiką ir išorės veiksmus. Taigi, kaip visą tai įmanoma. Dėl pabėgėlių krizės, baisios pabėgėlių krizės ir tiem žmonėms mes dažnai net nesuteikėme tų to statuso, mes kalbame apie pabėgėlius, tai reiškia, kad jie nori jais būti, nebūtinai jie gauna tą statusą ir nedaug gauna tokį statusą. Taigi, kalbant apie Sirijos pabėgėlius, mes matome, kad mes patys turime pasitikslinti, kokią kalbą, pasižiūrėti, kokią kalbą mes vartojame. Ir dėl Sirijos žmonių perkelimų, dėl tos krizės mes galiausiai supratome, kokio masto yra ta problema, žmogų perkelimo problema, kurias, su kuria susidursime per ateinančius 20-30 metų ir ta problema taps bendru reiškiniu, niekur nedings. Taigi panašu, kad tai bus politikos sritis, uh, kuri bus labai svarbi per ateinančius dešimtmečius ir Aišku, tam reikalingas daugia disciplinis požiūris. Yra labai daug sričių, kurias tai liečia, kaip jūs ir paaiškinote. Nes žmonių judėjimas nesustos. Tai yra žmonės, kurie arba ieško geresnio gyvenimo, arba kažkokio tiesiog gyvenimo, kurie nori išgyventi. Ir aišku, tas žmonių judėjimas kels problemų, iššūkių mūsų visuomeniai, mūsų vertybėms, mūsų įstatymams, nes mes nesame prisitaikę prie tokios situacijos. Ir tai ir toliau liks svarbiu iššūkiu ES institucijoms. Dėl to, ką jos daro ir ko jos nedaro, tai bus ir saugumo problema, jeigu tas judėjimas nebus kontroliuojamas, jeigu jis nebus koordinuojamas, jeigu nebus saugių, padorių maršrutų galimybių žmonėms judėti, tai kels problemų saugumui ir tai yra taip pat labai jautri sritis susijusi su politinė atsakomybė. Dauguma sprendimų, kuriuos mes prieėmėme pastaruoju metu, daugiau yra susijęs su saugumu nei su humanitarniais klausimais. Taigi saugumas be jokios abejonės kelia mums didžiulį nerimą. Ir taip yra dėl to, kad ta žmonių judėjimas daugelio Europos valstybių ir kitų šalių yra vertinamas kaip populistų, populistinės, ksenofobiškos, antieuropietiškos kalbos ir diskursų šaltinis. Ir aišku, mes savo politikoje turime irgi apie tai kalbėti, apginti ES principus, e, pagarbą žmogus teisėms, solidarumui, arba mes tuos e, tų žodžių laikysimės arba e, keisime savo sprendimus, nes mes arba keisime sprendimus, arba turėsime pakeisti tas vertybės ir tas diskusijas. Aš nemanau, kad reiktų tas vertybės keisti. Turime išsaugoti tai, kas yra geriausia ir turime siekti geresnės koordinavimo sistemos, nes turime priemonių nemažai, tačiau ne visi veiksmai yra gerai koordinuojami. Ir mes matome per Sirijos problemą, kad išorės veiksmai čia yra labai svarbus, tai yra ir darbai po konflikto, ir reikalinga aiškiai suprasti, kas, kas vyksta tose šalyse. Reikia kalbėti su tomis šalimis, tai žmonėmis kaip lygų su lygiais, ypatingai tranzito šalimis, per kurias tie žmonės juda, nes e, panašu, kad Europinė, e, Europos požiūris yra tiesiog bandyti kuo toliau laikyti tuos žmonės, bet kaip sakė ekspertai, mes galime bandyti juos stumti š... tolyn, bet tai yra žmonės, kuriems reikalinga humanitarnė pagalba. Ir taip pat turime kalbėti apie tai, kaip tos žmonės integruosime, kaip mes juos integruosime savo šalyse, žmonės, kurie turi teisę judėti, nes jie turi tokias pačias teisės kaip bet kas kitas, kaip aš. Aš galiu nuspręsti vykti į Berliną, tarkim. O tie, kurie atvyksta iš, iš, iš piet, labiau pietinės valstybės, tarsi jau neturi tos teisės. Taigi tuos prieštravimus mes turime išspręsti. Ir tai nėra vien tik tai vidaus reikalų ministrų klausimas, tai yra klausimas tenkantis užsienio reikalų ministrams, taipogi mūsų šalyse. Taigi aš manau, kad tai yra tokia parlamentinė struktūra, kuri matyt pati tinkamiausia tokiams diskusijoms. Būtent išklausyti tokių ekspertų, kurių išklausėme šiandieną. Dėkoju. Augustin Dies Damera. Ačiū. Pirmininkė dėkoju Antonijui. Aš tikrai labai esu dėkingas už šiandieninius svečių pasisakymus. Tikrai tai mums labai padeda mūsų darbe. Yra dalykų, dėl kurių ne, visa, ne visiškai sutinku. Bet, na, šiandieną tai mes tiesiog norime išklausyti, kuo galima į, labiau įvairių nuomonių, Taigi aš šiandien gal tik tai ir pakalbėsiu apie tai, kas mums rūpi šiandieną, tai yra privestinius perkelimus. Ir noriu pasakyti, kad mes šiandien esame vien teorikai, esame politikai, turime sukaupę patys perinės, e, turime sukaupę patirties ir taip pat e, čia svarbi ir tam tikra istorinė perspektyva ir gal aišku nereikia dabar e, vardinti visos tos istorinės patirties, bet mes esame susidūrę su baise realybė įvairiose pabėgėlių stovyklose visur pasaulyje. Ir per dabartinį istorinį etapą matėme masinius žmonių perkelimus per pastarosius 30 metų. Ir tai, aišku, labai aktualu mums ir labai naudinga yra išklausyti tokių komisijos e, pasisakymų. Ir, ir aš turiu pasakyti, kad per savo gyvenimą ir kaip aš vertinu dabartiniai pasauliai, tai tai, kad pabėgėliai negauna jokių viešųjų paslaugų, negauna galimybės naudotis darbo rinką ir netgi uh, Dar blogiau mes, kažin, ar galime kalbėti apie sąžiningą prieigą prie, prie lygybės, ar visiškai pritariu tam, ką sakė kolega pradžioje, kai jisai teigia, kad sudėtinga surasti deramų, tinkamų dorumo, padarumo pavyzdžių tose stovyklose. Taigi tikrai buvo labai svarbu išklausyti tokių minčių ir man atrodo, kad mes su kolegomis tiesiog bandome pozityviai prisidėti prie situacijos sprendimo ir prisimti politinius tuos įsipareigojimus. Ir tai yra būtina, jeigu mes norime siekti kito mūsų tikslo. Tai yra susitelti ties konkrečiomis sritimis, specifiniais konkrečiais veiksmais. Ir aš čia paminėsiu keletą iš jų, tai yra švietimas. Švietimas buvo minėtas pono Ambrosi, galimybė naudotis darbo rinką ir viešosios paslaugos. Ir aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą su vietos valdžios institucijomis, taip sakau ir dėl to, kad anksčiau dirbau savivaldybėje savo regione. Ir ten konkrečiai mes ir turėjome spręsti panašias problemas susijusias su būtent galimybė parodyti solidarumą, kai buvo daug perkeltų asmenų, tai mes tikrai susidūrėme su ta problema mano savivaldybėje. Ir taip pat mes turime žvelgti į ateitį, turime turėti tinkamą pabėgėlių žemėlapį pasaulyje buvo kalbama apie 86 procentus pabėgėlių, kurie gyvena besivystančiose teritorijose ir tai mažiausiai išsivyšusios valstybės beveik 25 procentai jų priglaudžia tuos pabėgėlius. Taigi tai yra ir mūsų darbas ES ir taip pat labai svarbus tenka mums vaidmuo, kalbant apie perkelimus taip pat ir ateityje. Ir labai svarbu įvertinti komisijos e, požiūrį, kaip jie vertina komentarinę pagalbą ir plėtrą ir e, kaip e, prisima politinius įsipareigojimus. Yra labai daug abejonių, yra daug klausimų, bet kadangi uh, šiek tiek jau vėluojame, tai aš tas pastabas supaprastinu. Taigi reikalingas tam, tikri, tam tikras iš ankstinis perspėjimas, ypatingai kalbant apie galimus konfliktus ir kalbant apie tas situacijas, kai kur atsiduria tam tikros teritorijos arba kaimininės šalys, kurios tikėtina labiausiai turės e, daugiausia priimti tų atvykstančių žmonių ir buvo naudojama žodis e, nuoroda į Adedą stovyklą, milžinišką stovyklą. Apie ją jūs irgi kalbėjote. Ar čia būtų galima tai vertinti kaip šankstinio perspėjimo sistemą. Kaip yra su tai žmonėmis toje didžiulėje stovykloje? Tie žmonės ten gyvena nuo 79 metų. Tai aišku, turime pakalbėti ir apie krizę Čade, Boko Haram krizę, ir taip pat politinių sistemų žlugimo čiade problemą ir taip pat Čado ežero regioną. Taip pat e, turime atsižvelgti ten vykstančią veiklą, reikalinga pirmiausia prevencinė analizė, reikalinga pasirenkti darbui su šalimis partnerėmis, kurios turės priimti tūkstančius pabėgėlių ir reikia geriau suprasti, kokios yra jų realios galimybės padėti, sureaguoti tuos iššūkius ir galiausiai reikia grįžti, aišku, prie švietimo, nes tai yra esminis dalykas ir nežinau, ar komisija galėtų pateikti daugiau atsakymų apie švietimą. Komisija siūlo finansinę operatyvinę paramą kuriant švietimo sistemas, tai kyla klausimas, kokią finansinę paramą mes čia galėtumėme pasiūlyti ir kokie čia bus užsibrėžiami uždaviniai ir tai galima įtraukti ir 17 metų daugiametę finansinę programą. Taigi dėkoju už pastabas. Galime kalbėti apie tokių, tokio judėjimo kontrolę, valdymą, tačiau aš iš savo asmenės e, ilgalaikės patirties galiu pasakyti, kad žmonių srautai iš konflikto zonų sustos tik tuo met, kai sus, sustabdytas bus konfliktas. Ir bet kuriuo atveju iki to laiko reikia kažkaip susitvarkyti su tą situacija. Ačiū. Dėkuoju. Jau faktiškai ir pranešimą sukalim. Dar yra pora žmonių sąraše. Demesmaker. Dank u wel, voorzitter. Ik zal uh, Nederlands spreken. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu olandiškai. Noriu palankiai vertinti komisijos komunikatą. 60 milijonų žmonių pasaulyje yra pabėgėliai, perkelti asmenys. Su šia krize susiduria Europa, todėl reikia tam tikrų politinių priemonių. Todėl Noriu pasakyti, kad e, palankiai vertinami šį komunikatą mes jau kurį laiką taip pat raginame daugiau paramos skirti ir vietos e, savivaldoms, vietos savivaldos, vietos valdžios struktūroms, kad galėtų padėti atitinkamiems žmonėms, nes e, reikia aiškiai suvokti, kad būtina priimančiose bendruomenėse e, trečiosiuose šalise pagerinti pabėgėlių prieimimo sąlygas, užtikrinti jų vaikams prieigą prie sveikatos apsaugos, švietimo, kitų paslaugų. Ir manau, kad ES čia tikrai gali atlikti labai svarbu vaidmenį. Noriu kelis klausimus užduoti. E, tarybos išvadose daug kalbama apie būtinybę surinkti uh, faktinę informaciją, patikimus duomenys, juos įvertinti, turminė duomenys susijusius su pabėgėlių ir migrantų srautais, tačiau taip pat ir jų atvykimo poveikių priimančioms bendruomenėms ir po to parengti atitinkamą į rezultatus orientuotą politiką. Noriu paklausti, ar komisija turi tokius duomenys pagristus empiriniu stebėjimo, ar komisija gali, pavyzdžiui, pasakyti, kokios politinės priemonės prisideda prie e, pabėgėlių ir migrantų sugebėjimo patiems savimi pasirūpinti ir kokios nepadeda ir kaip komisija ketina atsižvelgti į prašymus gaunamus iš įvairių regionų. Taip pat noriu paklausti, kokiamis priemonėmis atsižvelgiama į specifinės priimančių bendruomenių situacijas, pavyzdžiui, užtikrinant prieigą prie švietimo darbo rinkos visuotinės svarbos paslaugų ir kitaip tariant, ar komisija atsižvelgia į tai, kad trečiosios šalis galbūt nenorės bendrauti su ES sprendžiančios problemas ir kokiu kliučių daugiausiai išvelgiama. Paskutinis pastebėjimas konfliktas Ukrainoje, kuris vyksta pakankamai arti mūsų sienų. Prieš du metus lankiausi Ukrainos rytuose Dniepropetrovskė, į kurį atvyko pirmieji vidaus pabėgėliai, o dabar tokių žmonių vidau, viduje perkeltų Ukrainoje yra daugiau nei pusantro milijono. Tarptautinė parama, kurią pažadėjo Europos Sąjunga buvo su, arba nesuteikta, arba suteikta per vėlai. Taigi aš manau, kad reikėtų jau ankstyvuoju etapu parengti tinkamus planus ir scenarius, kurių aš nematau tuo tarpu. Ačiū. Dabar Pone Hoibuch, žalieji taip pat palankiai vertina komisijos komunikatą. Aš noriu pabrėžti, kad komisija pristatė ne tik techninės detalės, tačiau taip pat pabrėžia, kad mes čia kalbame apie žmonės, apie žmonių e, labai pažeidžiamos menų grupę. Šiandien išklausėme Slovakijos e, atstovo vystimosi komitete ir Slovakija per savo pirmininkavimą yra pasirengusi imtis ir susijęti tarpusavę humanitarnės pagalbos ir e, vystimosi politikos aspektus, siekiant patvirtinti ilgalaikės paramos priemonės. Tos e, idėjos tikrai nusipelno mūsų pritarimo, noriu tačiau paklausti Štai ko žinoma, primant pabėgėlius yra galvojama apie tai, kaip juos integruoti į vietos darbo rinką, tačiau taip pat ir pranešėjas kalbėjo apie tai, kad dažnai tarp to, ką mes čia svarstome ir diskutuojame, ir tarp mūsų realaus elgesio, pavyzdžiui, susijusio su integracija darbo rinka, egzistuoja didžiuliai skirtumai. Taigi, Europos mastu bent jau tikrai mes nerodome paties geriausio pavyzdžio trečiosiams šalims. Taigi galbūt būtų e, neblogai iš jūsų išgirsti, kokiu praktiniu veiksmu ketinate imtis, kad situacija taptų geresnė nei dabar Europoje yra. Ačiū. Paskutinis pas Dzaną. Fonzaleris tiksliau. Celeris. Noriu padėkoti komisijai už parengtą pasiūlymą, kai kurie dalykai, man atrodo, tačiau savaime suprantami, kai skaitau apie tai, kaip svarbu yra įtraukti e, politinius sprendimus priimančius asmenys ir humanitarinę pagalbą teikiančius e, asmenys į sprendimų prieimimą e, sprendžiant pabėgėlių krizės klausimus. Tie pabėgėliai pas mus ne vakar atvyko, jau 90-mečio pradžioje, kuomet prasidėjo Jugoslavijos karas, pabėgėliai pradėjo plūsti į Europą. Taigi man kilo klausimas, kodėl mes to, kas čia yra siūloma, nedarome. Taigi ES institucijos jau galėjo seniai tos sprendimus priimti. Čia taip pat kalbama, kad ES turi prisimti atsakomybę. O kas čia yra Europos Sąjunga? Tai yra valstybių narių sąjunga. Ir jos turi prisimti atsakomybę, tačiau dabar jos kratomasi. Kila klausimas, kaip mes galime pasiekti, kad ES vieningai imtųsi veiksmų. O čia dabar kyla klausimas ir problema susijusi su e, šalies viduje perkeltais asmenimis ir visą šią diskusiją inicijavo šalis, kuri po to nusprendė pati išstoti iš ES. Taigi mes pirmiausiai turėtume šios dalykus tarpusavį išsiaiškinti tam, kad sugebėtume tuos teorinius sprendimus priimamus įgyvendinti praktiškai ir taip pat e, prisijimti atsakomybę e, bei e, siekti tam tikros įtakos. Pavyzdžiui, pietų Sudane dabar yra tokia situacija, kad netgi valdžios asmenys nesugeba kontroliuoti jiems pavaldžių karinių pajėgų. Taigi netgi šalies vadovų raginimai užtikrinti taiką neatneša jokio poveikio. Taigi aš jūsų raginimą pirmiausiai suprantu kaip pastangas valstybėms narėms ir ES institucijoms susitarti dėl to, kaip bendrai veikti praktikoje tam, kad nesi, nebandytume nusikratyti atsakomybės naštos nuo savo pečių ir kad galėtume užtikrinti E, tinkamą prieimimą pabėgėliams. Taip pat reikia nepamiršti ir finansinių problemų. Vokietijoje per šiuos metus pabėgėlių ir migrantų integracijai mes skirsime 25 milijardus eurų. Egzistuoja skaičiavimai, kad per busimuosius penkerius metus šioms reikmėms reikės skirti 100 milijardų eurų tam, kad būtų tęsiamos pradėtos programos, būtų užtikrinta prieiga prie darbo rinkos. Tačiau tam reikia, kad e, migrantai pabėgėliai išmoktų jos priimančios šalies kalbą, kad e, būtų galima pritaikyti savo turimą įsilavinimą prie darbo rinkos poreikio, tam reikia žmonių, kurie sugebėtų visą tai užtikrinti, o tai yra susiję taip pat su didelėmis išlaidomis ir tik tai užtikrinus bendrabiavimą tarp institucijų ir valstybių narių, kuris būtų grindžiamas tarpusavio pasitikėjimu, būtų galima to, tų tikslų pasiekti. Tuo tarpu dabar aš tokio bendradarbiavimo ES nematau. Taigi mes jau praradome daug laiko. Iš tiesų vertėjai turėtų jau baigti darbą, tačiau dar skirsiu kiekvienam iš mūsų ekspertų po tris minutės, kad jie atsakytų už tos klausimus. Prašau nekartoti to, ką jau minėjote. Ačiū, pirmininkė. Keletas labai svarbių dalykų, kurie nuskambėjo įvairiuose pasisakymuose. Visų pirma, partnerystė ir dialogas su kilmės valstybių institucijomis, taip pat priimančių valstybių e, institucijomis ir vietos valdžios institucijomis. Tai yra labai svarbus elementas. E, svarbu čia turėti pašnekovų. Taip pat buvo paminėta tada stovykla. E, ši, šią krizę galima išspręsti atviro dialogo pagrindu. Reikia dialogo su Kenijos, su Somalio institucijomis, su Somalio vietos valdžios institucijomis ir e, kitomis valstybėmis tame regione, pavyzdžiui, Etijopija. E, visi turi prisidėti prie krizės sprendimo paieškų. E, taip, kitas dalykas įvairios paslaugos - medicinos, e, švietimo paslaugos, darbo rinkos paslaugos ir apskritai viešosios paslaugos. Apie jas kalbėjo e, du pranešėjai. Tačiau neįmanoma suteikti prieigos prie tų paslaugų e, konkuruojant perkeltiems asmenims ir priemančiams institucijoms. Svarbiausia, kad būtų užtikrinamos vienodos sąlygos ir būtent tai ir lems e, e, humanitarinių integracijos ir vystimosi programų sėkmę arba e, nesėkmę. Čia labai svarbu, kad bendradarbiautų įvairios institucijos. E, vienas iš pavyzdžių, kaip galėtume užtikrinti įvairių e, priemonių dėrėjimą, tai yra švietimo sritis. Mes bandome tai daryti Libane, Turkijoje, Graikijoje. Taigi labai svarbu stiprinti, konsoliduoti švietimo sistemas priimančiose valstybėse, kad tos sistemos galėtų priimti naujus moksleivius ir naujus studentus. E, bet tuo pačiu metu labai svarbu, kad tų nacionalinių sistemų stiprinimas taip pat vyktų e, neformaliai ir labai skubiai. E, reikia imtis priemonių, kad e, ir čia galėtų prisidėti humanitariniai darbuotojai, kad vaikai galėtų būti įtraukti į švietimo sistemą. Toliau E, poreikių analizė ir iš ankstiniai įspėjimai. Na, noriu pasakyti, kad iš ankstiniai įspėjimai mums yra svarbus dalykas. E, čia reikia neapsiriboti tik konfliktų situacijos analizė, bet labai svarbu taip pat ir gerinti poreikių tyrimo metodus. E, tai yra vienas iš E, svarbių įsipareigojimų, kurios prisijėmė e, finansavimo teikėjai ir humanitarinės institucijos. E, tai yra vadinamasis puikusis didysis sandoris, apie kurį kalba ponė Georgijeva, komisijos vicepirmininkė. Taip pat buvo keliamas ir Ukrainos klausimas. Mes labai atidžiai stebime padėti šioje šalyje. Akivaizdu, kad mes E, sutelkėme humanitarinį atsaką ten, kur egzistuoja didžiausi poreikiai, iš esmės konflikto zonose. E, perkeltų asmenų skaičius yra labai didelis, mes tai suprantame ir suprantame, kad visų pirma atsakomybė tenka, tenka Ukrainos vyriausybei. Ačiū. Dabar ponas Ambrosijo. Ačiū. Labai trumpai, negaiždamas laiko, norėčiau pateikti dvi pastabas. Mm, ir žinoma, aš pritariu tam, ką, ką tik sakė Žan-Louis. Pirmoji pastaba. Buvo minimi naujausi asmenų perkelimai į Europą, taip pat buvo keliamas saugumo klausimas ir srautų kontrolės klausimas saugumo sumetimais. Manau, kad turėtume susitaikyti su tuo, kas daugelį Europos šalių nėra labai populiarus dalykas. Na, patirtis per, sukaupta per daugelį dešimtmečių parodė, kad kuo labiau, kuo yra griežtesnės uh, pabėgėlių ar migrantų prieimimo sistemos, tuo daugėja neteisėtos migracijos. Kuo labiau griežtinama sienų kontrolė, kuo labiau ribojama migracija ir kuo labiau griežtinama pabėgėlių prieiga, tuo mažesnis yra saugumas. Iš tikrųjų didėja ta erdvė, kur užsijimama neteisėta veikla ir iš tikrųjų mes tokiu būdu sumažiname žmonių judėjimo kontrolę. Taigi, kad tam, kad e, užtikrintume geresnį didelių žmonių srautų valdymą ir kontrolę, reikia pakankamų te, tinkamų teisinių priemonių. Tai yra apsaugos suteikimas pabėgėliams ir kitiems migrantams, kurie atvyks į Europą ir kitas pasaulio dalis. Ir beje, turiu pasakyti, kad kitur pasaulyje yra įmamasi priemonių, yra gerinami teisėti migrantų ir pabėgėlių maršrutai. Ir tai daroma saugumo sumetimais. Ir mes čia kalbame ne apie šį regioną, bet apie kitus pasaulio regionus. Ir dar dvi pastabos, kurias norėčiau pateikti. Jau buvo kalbama apie traukos veiksnį, traukos faktorių, jeigu geriname, suteikiame daugiau galimybių žmonėms įsidarbinti. Bet aš manau, kad tai yra mitas, kurį reikėtų išsklaidyti. Gal ir gali būti e, palyginti nedaug žmonių, kuri, kuriuos vilioja Europoje teikiama parama Vis dėlto mes kartą ir visiems laikams turėtume pripažinti, kad e, daug didesnį vaidmenį atlieka tie veiksniai, vei, kurie veja žmonės iš jų e, šalių. Ir tie srautai, kurie atvyksta į Europą, atvyksta čia ne todėl, tie žmonės atvyksta čia ne todėl, kad galvoja, kad galės įsidarbinti Europos darbo rinkoje. Jie atvyksta todėl, kad arba bėga nuo bombų, arba bėga nuo bado, baisaus skurdo, arba netinkamos aplinkos. Būtent tai yra pagrindinė priežastis, o ne ta parama, kurią galbūt jie gaus Europoje. Taigi taip, kai, kurios, kai kuriais atvejais reikia atsižvelgti į traukos veiksnius, bet man atrodo, kad mes kartais pervertiname jų svarbą. Ir paskutinė pastaba buvo užsiminta apie iš ankstinį įspėjimą, buvo užsiminta apie DADAP stovyklą ir tai, ar mes kaip tarptautinė bendryje įmamės mm, pakankamų veiksmų, ar mes suprantame, poveikį, kurį galiausiai e, gali turėti didelį, didelis gražinamų į Somalį asmenų skaičius. Na, čia mes turėtume pagalvoti ir apie Europos politiką, nes Jei pažvelgtume į kai kuriuos sprendimus, kurie priimami ir programas, kurios dabar yra įgyvendinamos siekiant suvaldyti didelius migrantų srautus Europoje, vienas iš elementų ir vienas iš kertinių ES veiksmų akmenų yra gražinimas. Kalbama apie tai, kad reikia didinti gražinamų asmenų skaičių, kad reikia gražinti migrantus, kurie neturi leidimo būti ES. Nors mes ir sutinkame, kad gražinimas yra svarbus mechanizmas valdant migraciją, lygiai taip pat svarbu pagalvoti, kaip ir kokio, masto, kokių, kokio tipo ir kokio masto gražinimų mes norime, nes mm, ne tas pats yra gražinti 10 tūkstančių žmonių į Pietų Afriką ir, ar, ir gražinti 10 tūkstančių žmonių į Mega, Megadiš, Mogadišų. Mega Taigi mes turime pasirenkti tam, kas vyks, mes turime tinkamai įvertinti savo pačių politiką ir savo pačių programas ir galvoti apie tai, kokį poveikį jos daro, priklausomai nuo to, ar programos įgyvendinamos ar ne. Nes kartais paaiškėja, kad e, pati idėja yra gera, bet jeigu yra tam tikrų būdų įgyvendinama, situacija tik pablogėja. Ačiū. Ir trečioji pranešėja. Taip, labai trumpai. Pone Halt, labai trumpai, nes e, kolegos jau daug ką pasakė. Ponui Demesmak ir noriu pasakyti, kad tikrai yra daug pavyzdžių, kai priimančios e, šalis ir perkeltieji asmenys e, taikiai sugyvena, kai integracija vyksta sėkmingai, bet taip yra ne visada. Ir Tam reikia daugelio dalykų, kurie jau buvo minėti. Reikia, kad ir patys asmenys bendradarbiautų su vietos valdžios institucijomis ir čia žinoma kyla išteklių klausimas, nereikia, kad perkeltieji asmenys ir vietos bendruomenės konkuruotų dėl tų pačių išteklių, reikia, kad tie ištekliai duotų naudą. Ir yra įvairių būdų, kaip tai užtikrinti. Ir mes su tais klausimais daug dirbame sprendimų alijanse ir toje pasiūlytoje tvarių sprendimų platformoje. E, kitai kalbėtojai e, noriu padėkoti už tai, kad kalbėjo apie būtinybę integruoti asmenys darbo rinkoje. Mes kaip ES, kaip institucija ir kaip valstybių narių federacija turime rodyti pavyzdį. labai svarbu neperkelti visos atsakomybės kaimininėms šalims, tokiom šalims kaip Turkija ir Jordanija, kurios priemė milijonus pabėgėlių. Dabar Turkijoje yra daugiau nei 3 milijonai pabėgėlių, o mes reikalaujame, kad Turkija atremtų, atvertų savo darbo rinką, o Danijoje tuo tarpu yra 8 tūkstančiai pabėgėlių. Čia reikalingas tam tikras proporcingumas, nes Priešingų atveju nepelnysime pagarbos visų tų šalių, su kuriomis plėtojame dialogą. Dėl pabėgėlių iš Sirijos, poniai Valenciano. Ir noriu pasakyti, kad aš dirbau su Raudonojo kryžiaus organizacija, vadovavau atsakui Sirijoje ir aplinkinėse šalise. Iš tikrųjų, iš pradžių Libane ir Jordanijoje žmon, tos žmonės priimdavo kaip brolius, kaip e, kaip svečius ir daugelis tų žmonių nebuvo registruoti. Ir dabar nemažai žmonių, yra nemažai žmonių, kurie nėra registruoti, bet jie jau gyvena Jordanijoje ir Libane ir, pavyzdžiui, turi savo verslą. Taigi šis klausimas yra labai sudėtingas, bet ačiū, kad jį iškėlėte. Taigi tiek norėjau pasakyti, visi kiti kolegos jau tikrai daug ką pasakė. Ačiū, dėkoju. Dėkoju ir vystimosi komitetui už šį bendrą posėdį. Kitas mūsų posėdis vyks rūpiučio 29 dieną. Linkiu Jums gero, e, gražaus vakaro ir gerų atostogų. Ir pirmininkas maloniai dėkoja vertėjams.